kad tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejai. Pirmiausia, kalbėsime apie Kambodžą. Kemosokos atvejis. Pirmiausia, suteiksime žodį poniai Barbarai Lohbyrė. Jis yra autorė šios deklaracijos. Dėkoju. Aš Iš tikrųjų, šio šaly, šalyje aktualūs yra žmogaus teisų ir demokratijos įgyvendinimo klausimai. Kemsuka buvo, yra opozicijos lyderis, buvo areštuotas. Pilietinės visuomenės atstovai nes, nesijaučia saugiai. Visa tai turi būti vertintama tame kontekste, kad 2018 birželį vyks rinkimai šalyje. Situacija nuolatos blogėja be tarptautinio spaudimo, kuris būtų tvirtas, be tos rezistencijos, be signalo pasiūsto Kambožos vyriausybei, kad net tokia situacija yra netoleruotina, e, pagrindinėms teisėms Kambodžoje, žmonių pagrindinėms teisėms kyla pavojus. Mes turėtume labai budriai elgtis, matydami žmogaus teisų pažeidimus Kambodžoje. E, Kambodžos vyriausybė ES suteikė prekybos privalumų. Jeigu tokia situacija tęsis, tęsis ES turėtų peržiūrėti iš naujo savo prekybinius santykius su Kambodža. Dėkoju. Ačiū, kolega David Martin. Minutė. You, President. President. Ačiū, pirmininkė. Deja, pastaraisiais mėnesiais rimtai pablogėjo žmogaus teisų padėtis pietričių Azijos regione. E, tai atspindi tas faktas, kad plenarnėse sesijose svarstėme tri, situaciją tris kartus tose šalise. Kambodža neišimtis ir atsižvelgiant į a, šios šalies e, tragišką praeitį, demokratiją, įstatymo viršenybę, žodžio laisvę, visi e, šie, visos šios sitis užsipuolamos Kambodžoje. Raginu Kambodžą paleisti politinius kalinius ir užtikrinti, kad politinės partijos, ypač opozicinės partijos, turėtų erdvės veikti, rengiantis 2018 vyksančiams rinkimams ir kad e, Kambodžoje būtų surenkti laisvi ir nepriklausomi rinkimai. Kambodža yra svarbi partnerė skiriame 400 milijonus eurų nuo 2014-2020 metų. E, su, su jie, jai taikome preferencinės prekybos sistemą. Mes norime, kad šalis puoselėtų mūsų vertybės ir to tikimės iš jos. Ačiū. Toliau pone Veržyje, vienai minutiai. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Kambodža yra viena iš tų šalių, dėl kurių Europos parlamentas e, diskutuoja nuolatos, kalbėdamas apie žmogaus teisų pažeidimus. Ir teisingai daro, kadangi tendencijos yra prastos toje šalyje, mes jau apie tai sakėme. Tačiau žmogaus teisės yra nedalomos. Ir mes turėtume pasakyti, kad visos žmogaus, visi žmogaus teisų pažeidimai būtų garsiai aptariami, kad jiems būtų priešinamasi. Kambodžoje e, siautėja korupcija. E, E, daugia nacionalinės įmonės, tarptautinės įmonės, europinės įmonės tuo naudojasi, 56 procentai žemė yra užgrobta, e, tai liečia 8 milijonų žmonių. E, žmonės dėl to turi persikelti į kitas vietas persik... žmonės mielai liktų savo žemėse, bet negali to daryti. Represijos grėsia tiems, kurie kalba apie tokią prastą situaciją. Migracijos fondo lėšos irgi yra su tuo susijusios, e, nes e, žmonės priversti kraustytis, jie negali likti ten, kur gyvena. Ačiū. E, Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū, ponė Veržėt. O dabar kitas kalbėtojas yra kitas autorius. Kalbės kolega Marijas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Politinis klimatas Kambodžoje blogėja kiekvieną dieną. Opozicijos narių persiekiojimas, spaudo žiniasklaidos atstovų persiekiojimas yra kasdienis dalykas. Taip pat teismai priima nieko nemotivuotų sprendimus. Tai yra neprimtina situacija, jo labiau, kad viešai yra kalbama apie tai. Ministras pirmininkas pasisakė apie teismuose vykdomas bylas, tai reiškia, kad valdžia kišasi į teismų sistemą. Vyriausybė turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, būrimuose asociacijas, judėjimus principų ir žodžio laisvės principų. Reikia pagaliau užkirsti kelią žemių grobimui. 57 procentai žemių buvo konfiskuotos iš žmonių ir užgrobtos. Tai yra tas reiškinys, kurį matome ir kitose šalyse, ir tai yra neprimtina. ES turi paskelbti aišku signalą Kambodžai ir pareikšti, kad Kambodža negali taip elgtis, priešingų atveju nebus jai pratestos tos prekybos preferencijos. Ačiū. Dėkoju. Ponui Marija, sako pirmininkas, o dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui ir tai yra Petras Auštrevičius. Prašau, vienas iš autorių taip pat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinė, kolegos. Noriu visų pirma uh, šilčiausiai pasisveikinti su Kambodžos opozicijos delegacija, kuri yra čia šiandien salėje. Noriu padėkoti Jums asmeniškai už kovą, už pluralizmą ir demokratiją Kambodžoje, kurią vykdote daugelį metų. Tai, kas vyksta pastaruoju metu Kambodžoje, verčia mus ypač sunerimti. Vietoj to, kad būtų išnaudota galimybė uh, kurią suteikė 2018-aisiais vyksantis rinkimai. Vietoj sprendimo pasirinkti susitaikymo kelią, e, puoselėti pažeisti e, žmogaus teisės ir orumą. Ne, vietoj to, kad būtų imtasi priemonių su, kovai su korupcija ir, skur, ir skurdu, stebime, kaip e, taikomos represijos nepriklausomai žiniasklaidai, pilietiniai visuomeniai ir opozicijai. Tai turi baigtis, Kemsokha ir kiti politiniai lyderiai turi būti paleisti, o Sam Renzi turi susilaukti atleidimo po dešimtmečius trukusių kančių reikia daug nuveikti, kad būtų užtikrinta testinė taika ir e, galimybė geriau gyventi Kambodžoje. Ačiū. Ačiū, ponia Užtrevičiau. Ar sutinkate sakyti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą, pono Tremos abacelis? Ačiū. Noriu paklausti kolegos iš Lietuvos, pono Užtrevičiaus, ar sutinkate su tuo, kad e, ES kitais metais turėtų nusiųsti į Kambodžą neoficialią oficialią rinkimų stebėjimo misiją, nes mes tai šaliai skiriame nuolatinę finansinę paramą. Ačiū už klausimą, kolega. Manau, kad tai labai aktualus klausimas, nes rinkimų stebėjimo misija nedalyvavo neseniai vykusiuose e, savivaldybių rinkimuose, bet manau, 2018-aisiais glaudžiai bendradarbiaujant su EIVT bei delegacija dirbančia Pnompenyje. Turime e, užtikrinti tų rinkimų stebėjimą, kad pasiektume kiek manoma didesnio skaidrumo ir atskaitomybės. Dar kartą ačiū už klausimą. Ačiū. Ir dar vienas autorius, mm, ponas Tunekelam, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė. Norėčiau prisijungti prie kolegos Auštrevičiaus ir e, pritarti jo nuomoniai dėl rinkimų stebėjimo misijos ir noriu taip pat pasisveikinti su Kambodžos opozicijos atstovais. Jų dalyvavimas šiandienos darbė yra labai svarbus. Vos prieš 11 dienų opozicijos lyderis Kemsoha buvo suimtas. Jam pateikti kaltinimai valstybės išdavimu. Mes tikrai e, susirūpinę tuo, kad Kambodžos demokratijai e, E, e, iškilo grėsmė daugybė opozicijos lyderių, taip pat parlamento narių atsidūrė e, kalėjime. Taip pat e, bandoma susidoroti su nepriklausoma žiniasklaida. Prieš deš, dešimtį dienų vienas leidinys buvo priverstas užsidaryti dėl, e, dėl nesumokėtų mokesčių. Todėl raginame vyriausybę iki kitų metų rinkimų sukurti e, nepriklausomą E, erdvę žinias e, rinkimų kampanijai. Laisvę erdvę rinkimų kampanijai, kad dauguma e, Kambožos gyventojų galėtų balsuoti. Ačiū. EPP frakcijos vardu. Ponas Stanislav Polčiak. Prašau. Ačiū pirmininkė už man suteiktą galimybę kalbėti. Aš taip pat norėčiau pasisveikinti su Kambodžos opozicijos atstovais, dalyvaujančiais šiandienos posėdyje. Kem Sokho suėmimas bei jam patikti kaltinimai valstybės išdavimu kelia ypač didelį susirūpinimą, ypač kaltinimai, kad jis esą susimokė su užsienio valstybėmis. Manome, kad tai. Kad, kad, kad jis kaltinamas tuo, kad sudarė slaptą sandorį su jungtinėmis valstijomis, na, atvirai kalbant, tai, to, tai netitinka įstatymo viršienybės mm, normų. Mes aiškiai sakome, kad toks požiūris tikrai mums nepriimtinas. ir palaikau idėją nusiųsti į tą šalį rinkimų stebėjimo misiją. Ir dabar pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Yra penki kalbėtojai mano sąraše. Ponas Pospišil, pirmasis. Ačiū. Norėčiau pareikšti paramą rezoliucijai, dėl kurios balsuosime šiandien. Padėtis Kambodžoje blogėja premjero režimas niekada nebuvo demokratiškas. Ir opozicijos lyderių suėmimas tikrai dar labiau komplikuoja padėtį. Taip pat yra grasinimų Mm, opozicijos partijas paleisti iki kitų rinkimų, tai negali būti e, pateisinama. ES turi stebėti rinkimus Kambodžoje. Jei opozicinės partijos bus paleistos, tai reikš, kad padėtis tikrai nepasikeis ir nepasidarys normalesnė iki rinkimų. Kit, Toliau žodis Fabio Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti Kambodžos opozicijos lyderius esančius šiandien posėdėje. Noriu Jūs paraginti toliau kovoti. Nepasiduokite susidūrę su tokiais nedemokratiškais sprendimais, kuriuos priima vyriausybė. Dar kartą vėl stebime, kaip šalyje suiminėjami opozicijos politikai. Bandoma užtildyti ir žiniasklaidą. Norime pasmerkti ir žemės grobimo reiškinį, e, kurį skatina vyriausybė. Manome, kad būtina pakeisti požiūrį ir santyki vyriausybę su pilietinė visuomenė, kad kitais metais įvyktų tikrai laisvi ir demokratiški rinkimai. Taip pat raginame vyriausiai galiotinę įvertinti galimybės nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją, kad taip galėtume padrastinti Kambodžos opoziciją kad ji ne tik dalyvautų rinkimuose, bet ir patikėtų, jog šalis gali turėti geresnę ateitį. Ačiū, ponė Kastaldo, sako pirmininkas. Dabar e, ponas Jose Ignacio Farija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kemsuka, opozicijos lyderis, buvo areštuotas savavališkai ir iš jo buvo atimtas parlamentinis imunitetas, tikliau nežiūrint parlamentinio imuniteto. Jis kaltinamas išdavyste ir gali būti uh, pasmerktas kalėti nuo 15 iki 20 metų. Nacionaldemokrat... De, Nacionalinio demokratinio instituto išsiuntimas iš šalies laikraščių atitinkamo uždarimas irgi yra ženklai, kad situacija blogėja. Da, matome vis labiau neprimtinus bandymus taikytis į opozicijos svarbiausias politinės jėgas. E, Praeituose municipaliniuose rinkimuose pasiekti opozicijos rezultatai išgazdino režimą. Bijoma, kad kitą met e, gali baigtis dabartinės valdžios įgaliojimai, kadangi būtų išrinkti opozicijos atstovai. Kamsoka buvo areštuotas, mes turime pareikalauti, kad jis būtų nedelsiant paleistas ir kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir laisvių ir kad būtų užtikrintas demokratinių taisyklių laikymasis. Ačiū. E, e, Ačiū toliau žodis poniai Mikhailai Šoidrovai. Kolegos, ir aš norėčiau labai aiškiai pareikšti, kad esu prieš Kemsoho suėmimą ir jo partijos narių persekiojimą bei išpolius prieš laisvą žiniasklaidą. Opozicinė partija yra tiesiog rakštis šalies premjerui premjeras nori įvesti diktatūrą. Kambodža yra turtinga šalis. Ir norėčiau, kad tos šalies gyventojai galėtų gyventi taikiai. Ir taip pat noriu pasisveikinti su Kambodžos opozicijos atstovais. Pirmininkas, paskutinis kalbėtojas, ponas Bogdan Venta. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamą vyriausiai galiotinę. Sudėtinga Kambodžos situacija jau buvo akcentuota ir e, ypač e, sudėtinga yra Kemsohos ir opozicijos padėtis. E, rep, represijos, kurių susilaukė lyderis, yra susijęs su e, partijos reitingais po savivaldybių rinkimų. Keletas pasisakysiųjų paminėjo kitą svarbų klausimą - tai žemės grobimą. Tai susijęs su cukranendrių plantacijomis, e, kurios priklauso stambioms įmonėms. Teritorijos, kuriuose grobiama žemė, Juose anksčiau ūkininkavo ūkininkai buvo vystoma tradicinė žemdirbystė. Šalyje būtina užtikrinti pluralizmą bei laikytis pagrindinių žmogaus teisių. Ir Europos komisijos vardu vyriausioji galiotinė vicepirmininkė ponė Melgerinė. Ačiū ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę, praėjusią savaitę buvo liūdna savaitė trapiai Kambodžos demokratijai. Dėl žiniasklaidos laisvės, kaip daugelis jūsų minėjote, tai buvo liūdna savaitė ir Kambodžos žmonėms. Buvo suimtas opozicijos lyderis Kemsocha, tai vyko rugsėjo 3-ąją, bei buvo uždarytas Kambodžos dienrašys kitą dieną ir tai dar e, pailgino rimtų šalies įvykių sąrašą. E, kalbu apie žodžio laisvės varžymą, pagrindinių žiniasklaidos kanalų uždarimą bei pilietinės visuomenės e, aktyvistų suminėjimą. E, šalis lysta į sudėtingą politinę situaciją. E, raginame imtis pastangų e, neriboti laisvos erdvės prieš kitų metų rinkimus. Pasitelkiamas teisminis procesas, susidorojant su politiniais e, opozicijos veikėjais ir NVO nariais. Kaip jūs tikriausiai pastebėjote, ES paragino šalies valdžią paleisti, nedėlsiant Kem Sokha. Uh, Šių metų eigoje jau labai aiškiai pasisakėme, kai Kambodža du kartus pakeitė politinių partijų statymą ir, ir patvirtino nuostatas, pagal kurias galima vienašališkai paleisti politinės partijas. Tokie veiksmai prieš politinės partijas mestų šešėlį 2018 Liepos rinkimams ir verstų imti abejoti būsimų rinkimų ir balsavimo teisėtumu. Dėl rinkimų, kaip žinote, ES yra skyrusi 10 milijonų eurų rinkimų reformai, ypač tobulinant rinkėjų registravimo sistemą. Mes glaudžiai dirbame su Kambodžos nacionaliniu rinkimų komitetu, siekdami mm, kurti modernų e, rinkėjų e, registravimo sistemą ir Taip pat mm, vykdame mokymus bei stebime su rinkimai susijusi galimus smurto protrukius. E, mes stebime, kaip ten keičiasi situacija, taip pat rinkimų ekspertų misija buvo nusiusta į Kambodžą. ES delegacija, kurią minėjote, glaudžiai bendradarbiaudama darbą su ES ambasadomis ir tarptautinės bendruomenės nariais, nusintė e, stebėtojus į dvi rinkimų apylinkės. Mes nuolatos raginame Kambodžos valdžią imtis visų reikalingų žingsnių ir užtikrinti galimybę įvykti laisviems, skaidriems ir įtraukiems rinkimams kad jų rezultatas galėtų įkvėpti Kambodžos e, rinkėjus. Jūs išreiškite susirūpinimą dėl Kambodžos parlamente priimtų e, rinkimų įstatymų pakeitimų. Aš e, išgirdau jūsų išreikštą siūlymą nusiųsti didesnę rinkimų stebėjimo misiją prieš kitus rinkimus, jei politinė situacija bus palanki e, tinkamiems rinkimams ir jei šalies vyriausybė pakviestų, ES bus pasirengusi dislokuoti rinkimų stebėjimo misiją nacionalinėse rinkimuose, kurie vyks kitų metų Liepos mėnesį. Politiniai įvykiai artimiausiais mėnesiais ir savaitėmis bus svarbiausias veiksnys, kuris apspręs mūsų apsisprendimą siūsti ar nesiūsti rinkimų stebėjimo misiją. ES palaikė šalyje atstatymo darbus nuo pat pradžių. Mes puoselėjame vystomą į bendradarbiavimą su Kambodža. Tai atsispindi daugiametėje bendradarbiavimo programoje nuo 2014 iki 2020 metų. Visos programos įgyvendinamos e, glaudžiai stebint Mm, padėti vietoje ir siekiant demokratijos įstatymo viršenybės žmogaus teisų puoselėjimo. Tai yra pamatinės mūsų politikos dalis ir, ir, ir situaciją atidžiai stebime. E, su Kambodža mūsų bendradarbiavimas jau vyksta ilgai ir noriu pasakyti, kad galimas pandradarbiavimo suspendavimas turės būti labai kruopšiai įvertintas, ypač atsižvelgiant į tai, kaip tai atsilieptų uh, di, di, di, daugumai skurdžių šalies gyventojų. Mūsų prioritetas padėti Kambodžos žmonėms. Didelė dalis Kambodžos gyventojų vis dar yra pažeidžiami ir vystomą į bendradarbiavimą pasitelksime kad pagerintume gyventojų būklę. Kambodža e, turi prioritetinę prieigą prie Europos rinkų pagal iniciatyvą Viskas išskyrus ginklus. Tai svarbus šalies ekonomikos augimo variklis ir galbūt jūs tai nustebins, bet nežiūrint geografinio atstumo, ES šiandien e, yra didžiausia Kambodžos eksporto rinka. Tačiau, kaip sakiau, manome, kad e, tvarus vystimasis neįmanomas be žmogaus teisų ir e, garantijų ir demokratijos. Todėl išnaudosiu visus prieinamus kanalus, ragindama esmingai pakeisti dabartinės tendencijas šalyje. ES yra pasirengusi dirbti su Kambodža siekiant šalies demokratijos konsolidavimo ir e, tvaraus ekonomikos augimo, bet nor, tačiau norime, kad šalies valdžia imtųsi visų reikalingų žingsnių ir pasiūlytų.